Okay, uh, thank you very much for coming. Uh... Labai ačiū, kad visi susirinkote. Gal pradėkime, nes mums liko tik tai 53 minutės. Taigi pradėkime šią diskusiją apie čia buvusių žmonių teises uh, Bangladeše, Mienmare, Brazilijoje ir Čilėje. Mes nusprendėme padiskutuoti apie įvairias šalis. Neklauskite manęs, kodėl būtent apie šias keturias šalis, o ne kitas. Taip pat turiu pasakyti, kad čia buvę žmonės visame pasaulyje patiria žmogaus teisų pažeidimus. Dažnai iš jų atimama žemė, dėl ko vyksta konfliktai, dėl žemės ir išteklių naudojimo. Čia buvę žmonės Latino Amerikoje ir Azijoje nėra išimtis. Jie yra bene tarp labiausiai pažeidžiamų e, žmonių tose regionuose. Nepakankama išsivystimosi rodiklių prasme jų būklė yra prašiausia, įskaitant e, lygas, skurdą, išsilavinimą. Jie išnaudojami darbe, jie patiria diskriminaciją mokyklose, jų šventos žemės šiuo atimamas, kai kuriuose šalise jie netgi negali mokytis savo kalbą. Šiandien kalbėsime visų pirma apie jų teisę būti kons, su jais konsultuotis, dalyvuoti, kuriant viešąją politiką, teisės aktus. Kita vertus, daugiau dėmesio skirsime ir e, e, teisiai pasinaudoti teisingumu, ginant žmogaus teisės, siekiant žalos atlyginimo. Šie dalykai yra labai svarbus gerinant situaciją čia buvę žmonių tarpe, kad jie galėtų naudoti savo žmogaus teisėmis ir būtų užkirstas kelias jų teisų pažeidimams. Šiandien pas mus lankosi ponas Fernando Borges, pana Naura Lolita Chaves, Čavės ir Maitin Jumon. Panas Fernando Borges bus pirmasis, jis iš San Paulo, iš Brazilijos. Po to, kai jis dirbo Britų taryboje e, Londone, e, jis po to prisijungė prie nestavimų tautų ir žmonių organizacijų. Organizacijos, mes žinome jūsų organizaciją, kas savaitę jie atsiunčia mums elektroninių laiškų, prašo susitikimų, pokalbių, jie yra labai aktyvus. Tai yra labai gerai žinoma organizacija, jos nariai yra čia žmonės mažumos, nepripažintos valstybės okupuotos teritorijos, kurios susibūrė tam, kad apgintų savo politinės, socialinės ir kultūrinės teisės. Ponas Lurkės kalbės apie teisę čia buvėm žmonėms į konsultacijas ir dalyvavimą. Taigi tai bus pirmasis mūsų pokalbio aspektas ir jums skiriamsime 7 minutės ir 69 sekundės. Dėkoju. Aš nusistatysiu chronometrą. Gerbiami Europos parlamento nariai, žmogaus teisų komiteto nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė galėti kreiptis Jūs ir noriu padėkoti vicepirmininkui, ponui Priedai ir visiems komiteto nariams už tai, kad suorganizavo šį labai svarbų apsikeitimą nuomonėmis. Prieš padėdamas kalbėti šiandienos temą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiandieną čia buviai žmonės visame pasaulyje e, turi priklausyti tokiai organizacijai, kurios pavadinime būtų žodis neatstovaujami. Mes turime 27 metus patirties ir pastebėjome, kad nors tos tautos atskirtos tūkstančių kilometrų, vis tiek jos visame pasaulyje susiduria su tais pačiais e, sunkumais. Pavyzdžiui, Mapučiai Andų regione ir e, Čitatongo kalvų ruožo džumos tauta yra neatstovaujami savo valstybėse ir dėl to negali naudoti savo teisėmis. Tiesą sakant, labai daug valstybių narių visame pasaulyje negina čia buvių teisų, netgi jas kaip tik sistemiškai pažeidinėja ir siekiant užtikrinti, kad čia buvi tautos visame pasaulyje galėtų naudoti savo teisėmis, reikia atkreipti dėmesį į vieną svarbų principą, tai yra laisvas iš ankstinis ir informuotas sutikimas. Šis standartas yra saugomas tarptautinės teisės, jeigu konkrečiai tarptautinės darbo organizacijos 169 konvencijoje ir taip pat jungtinių tautų čia buvi teisų deklaracijoje. Ir ten minima šis principas penkis kartus. Ir taip pat yra e, Tarptautinės darbo organizacijos 169 straips, e, deklaracijos 6 straipsnėje yra teigiama, kad su čiaupais turi būti konsultuojamasi, e, tai turi daryti oficialios institucijos ir taip pat čiabuviai turi žinoti, kokiu būdu yra išrenkami jų atstovai. Kitaip sakant, laisvas iš ankstinis ir informuotas sutikimas turi garantuoti, kad čia buvių tautos ne tik dalyvautų sprendimų prieimime, bet ir galėtų nulemti to proceso rezultatą. Tai reiškia tiesiogiai paveiktų sprendimus, kurie liečia juos. Ir tai yra jiems priklausanti savęs, pasirūpinę savimi teisė. Ir šitas principas ne, vis tik tai nėra labai taikomas. Brazilijoje, pavyzdžiui, buvo pastatyta Belomonte užtvanka, prieš tai nepasikonsultavo su čia buvių grupėmis ir šitas projektas, plan, jame buvo numatyta nukreipti 80 procentų Čingų upės vandens srovės nuo čia buvių žemių. Ir būtų tas vanduo teikiamas rezervatams, tik tai tada, kada jo reikėtų. 2010 metais teisėjas nusprendė, kad konsultacijos net ir nėra reikalingos ir buvo tokiu būdu, tas kontaktas su čiabuviais buvo įvardintas net ne kaip konsultacijos, bet kaip paaiškinimai. Taip pat e, buvo nustatyta, kad Brazilija nesilaikė atsargumo priemonių, kurios turėtų apsaugoti čia buvių e, sveikatą ir gyvenimo kokybę. 2017 m. rugsėjo mėnesį Belamonte projektas buvo sustabdytas dėl to, kad atsirado argumentų, dėl to, kad e, nėra užtikrinamas deramas šio projekto paliestų tautų perkelimas į kitas vietas. Be to, Brazilijos vyriausybė dabar svarsto, kad reikėtų supaprastinti licencijų išdavimą, aplinkosauginių licencijų išdavimo. Ir nors Brazilijos vyriausybė teigia, kad jie konsultavosi su čia buvų bendruomenėmis, kad jie nori už, išsaugoti tų žmonių tradicinį gyvenimo būdą, čingų vietovėje ir tikrovė vis tik yra kitokia. Kalbant apie Brazilijos čia buvę atstovavimą institucijose, skaičiai tikrai kelia nerimą. Amazonės regionas, kur daugiausia gyvena čia buvų bendruomenių, turi tik tai aštuonias vietas federalinėje vyriausybėje ir tik tai vienas čia buvęs parlamento narys buvo Mario Džiurūna, kuris prieš 30 metų buvo parlamento nariu. Ir be to e, daug vyriausybės postus užimančių asmenų yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su arba žemvaldžiais arba didelėmis e, žemės ūkio bendruomenėmis. E, Čilėje 1993 e, metais buvo e, priimtas čia buvių įstatymas, kuris oficialiai pripažino visas devynės e, čia buvių tautas Čilėje ir jame buvo kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti tų tautų raidą. Nacionalinis, nacionaliniai institucijai atstovauja aštuoni. Tretoje institucijoje čia buvams atstovauja aštuoni asmenys ir kiti nečiabuviai, patarėjai. Kona, tai yra Konadi institucija, tai yra labai svarbus institucinis instrumentas, kuris e, suteikia čiabuvių tautoms balsą, kai yra primami sprendimai dėl jų žemių, dėl jų kultūrų, dėl jų tradicijų. Tačiau Konadi nėra grinai čiabuvių atstovas. Ir tai reiškia, kad e, čiabuviai yra atstovaujami tik tai iš dalies. 2013 metais 1,57 milijonai čiliečių save pristatė kaip čia buvių tautų nariais. Ir vis tiek Čilėje kol kas nėra e, parlamento narių, kurie būtų čia buviai ir nėra atstovaujama čia buvių tautoms parlamente. Tie aštuoni parlamento nariai, kurie yra konadi nariai, jie yra vieninteliai atstovai ir dėl to čia buvių tautoms tikrai nėra atstovaujama visais instituciniais lygmenimis. Ir nors ir buvo gerų užmonių anksčiau, užmojų buvo įkurta e, čia buvių reikalų ministerija ir čia buvių tautų taryba, vis tiek šitie planai realiai nepasiteisino ir Čilės vyriausybė ir priekybos partneriai nesikonsultuoja su čia buvių tautomis, nerengia dėrybų, nors jų sprendimai tiesiogiai liečia čia buvių tautas. Ir TDO ekspertai taip pat ragino Čilės vyriausybę imtis reikalingų žingsnių, kad įgyventintų 169 konvenciją, kad būtų konsultuojamasi su čia buvių tautomis, kad e, rengiant investicinius projektus, kad e, taip pat, kad ir čia buvių tautos gautų naudos iš tų mineralų išteklių, kurie yra jų žemėse. Čilė, Čilėje dabar yra e, kaip tik e, nauja konstitucija formuojama, vadovaujant prezidentui Bečeletui. Ir pačioje e, konstitucijoje Čilės čia buvių tautų teisės turėtų būti ginamos šiek tiek geriau. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad čia buvių tautos visame pasaulyje gyvena skirtingose politiniuose kontekstuose, bet jie labai panašus. Ir Brazilėje, Čilėje, Bangladeše, um, Miamare čia buvių tautos yra labiausiai pažeidžiama visuomenė grupė, kurios, kurią yra sunkiausia apginti savo teisės. Ir nors tarptautinė teisė suteikia tam tikrą sistemą, pagal kurią valstybės narės turi mm, formuoti savo politiką skirtą čia buvi žmonėms, bet vis tiek mm, kai kurios tos deklaracijos yra neratifikuotos arba neįgyvendinamos ir dėl to čia buvi susiduria su dėliais sunkumais. Dėkui. Uh, Ačiū. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį Aurai Rolitai Čiavės įskakė kuri yra Gvatemalos atstovė. E, ji yra Kičia e, tautos tarybos e, atstovė ir ji labai daug dirba mm, gimdama žmonės, kurie teko savo žemę, ji buvo kandidatė nominuota Sakarovo premijai ir ji siekia padėti žmonėms pasiekti teisingumo sistemą kaip pažeidimo žmogaus teisės. Jums suteiksiu žodį aštuonioms minutėms. Prašom. Labai ačiū, kad jūs išklausysite mano balso. Labai e, dėkoju nuoširdžiai Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečiui, kad skyrė dėmesio e, autoktonų gyventojų teisėms nagrinėti. Aš noriu pasakyti, kad e, dirbu, e, galėjau atvykti čia į jūsų renginį, e, nes man padėjo čia buvių dokumentacijos e, centras. Aš noriu pasakyti, kad e, vienas iš svarbiausių dalykų, kurie siejasi su čia buveis e, ir jų teisėmis, tai yra jų galimybė naudotis teisingumo sistema. E, valstybės dažnai e, neužtikrina ekonominių socialinių teisių čia buvams taip pat pažeidinėjamos žmogaus teisės tą daro valstybės ir taip pat privačios įmonės. Ir galima sakyti, kad e, čia buvai atsiduria tam tikrose pinklėse dėl to, kad e, kyla sisteminiai barjerai, e, nes jie negali naudotis, ne, neišmano e, vietinių teisės sistemų. regioninis e, kontekstas abiejaloje. Amerikos kontinente e, yra grobiama žemė, buvo grobiama žemė ir tai reiškia labai rimtus žmogaus teisų pažeidėjimus. Ta daro vyriausybinės institucijos, teisės saugos paėgos, taip pat didelės įmonės neoliberali politika, patriarchalinės santvarkos ir um, taip pat išlieka kolonialinis palikimas Centrinėje Amerikoje, Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje. Uh, ir tokiuose šalyse kaip mano Gvatemaloje, Meksikoje, Čilėje, Brazilijoje, Kolumbijoje, Ekvadore ir kitose šalyse matome, e, kad panašus reiškiniai vyksta. E, priversni žmonės yra iškeliami iš namų, taip pat vykstant teismui aukos yra persekiojamos ir tokiu būdu siekiama priversti e, aukas e, nebekalbėti ir paklusti e, didžiųjų e, bendrovių diktatui. Ir tai reiškia tam tikrą rasizmą, kurį vykdo nacionalinės valstybės. Ir matome, kad labai dažnai visiškai neatsižvelgiama į vietos žmonių teisės ir procesas, e, pagal kurį turėtų būti gražinama žemė, čia buvėms e, vyksta labai nesklandžiai, labai dažnai vykdoma e, nederama valstybės politika. Norėčiau papasakoti Jums, kas vyksta veikiant daugia nacionalėms įmonėms mano šalyje. Ir galiu pasakyti, tai tik tai vienas pavyzdys iš daugelio įvykių, kurie vyksta labai daug kur. Uh, E, daug moterų, pavyzdžiui, įvairiose teritorijose susidurėme su įmonėmis ir matome, kaip yra užgrobiama žemė, kaip e, greunama teritorija, kurioje mes e, istoriškai gyvenome ir priešinomės. Šiandieną kenčiame nuo smurto, kurį vykdovo, vykdo žemės ūkio, e, kalnakasybos ir kitos įmonės, e, kurios tarsi veikia e, turėdamos valstybės palaikymą. Ir matome, kad teisingumas yra pažeidinėjimas. Mes esame persekiami, padodami į teismą ir stigmatizuojami. Gyvenimas kuriame reikalaujame teisingumo. Aš norėjau pateikti vieną pavyzdį. Viena moteris Či, kuri e, ieško teisingumo. Pirmiausia, e, nori teisingumo e, ir pateikė ieškinį dėl savo vyro Adolfo Ič nužudimo. Jis gynė čia buvų teisės ir pateiktas skundas prieš kalnakasybos įmonę dėl rimto pažeidinėjimo ir dėl sau, apsaugos darbuotojų kurie įvykdė smurtą e, prieš e, moteris e, gyvenančias Liotė Očio. Jos taip pat buvo ir išprievartautos smurtautojų. Mūsų žmogaus teisės sistemiškai pažydinėjamos visiškas nebaudžiamumas egzistuoja, mirtis ir griovimas. Daugelie mūsų šalių nuolat iškeliami žmonės. Uh, E, sukarintos grupuotės e, tuo užsima ginčytinose teritorijose, pavyzdžiui. Bet tos teritorijos priklausė mums istoriškai ir matome, kad kasdien e, istorija kartojasi. Pažeidinėmos žmogaus teisės pačios pagrindinės ir visiškai nėra atsižvelgima į 169 konvenciją ir į jungtinių tautų deklaracijas. Gvatemaloje E, taip pat taip yra 169 konvencija, Gvatemala yra 66 metais dar ratifikavusi, bet e, e, nežiūrint to leista įsikurti daugybė daugia nacionalių tarptautinių įmonių mūsų teritorijose ir niekada nebuvo konsultuojamasi su vietos gyventojais dėl to. 2006 2015 metų rugsėjo mėnesį Majas Keči bendruomenės, e, buvo, kurios buvo išstumtos iš teritorijų esančių netoli Erestor, e, prašė, kad būtų gražinami e, kai kurie žemės plotai esantis netoli Erestor. Tas teritorijos, kai kurios labai nedidelės buvo gražintos. Ir tie žmonės reikalavo teisingumo, nes e, neteisingai buvo atimta, neteisėtai atimta žemė iš jų istoriškai, kuriems priklausė. Ir 2006 e, metais viena jungtinių tautų agentūra paskelbė, kad Gvatemala pažeidė mm, čia buvių teisę, suteikdama e, kalnakasybos teisės tam tikroms tarptautinėms įmonėms bet e, e, Gvatemalos vyriausybė į šią išvadą neatsižvelgia. E, matome, kad trūksta atsakomybės ir įmonės labai dažnai naudoja prievartą, įskaitant seksualinę prievartą prieš moteris, tai vyksta mano šalyje ir kitur. Įmonės naudoja šias priemonės tam, kad žmonės būtų verčiami išsikelti iš savo teritorijų. Mes esame priversti bėgti, atsitraukti iš savo žemių. Ir taip pat matome, kaip mūsų gyvenimai yra žlugdomi, žmonės kankinami. Nuolat žmonės dėl to turi ieškoti teisingumo. Merci infiniment. Uh, pour... Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. O dabar steiksime žodį poniai Maitin Jumon, kuri atstovauja Azijos e, čia buvių tautų pakto organizaciją. Turite 8 minutės. Ačiū, pana pirminkė. Labadiena, gerbiami Europos parlamento nariai, žmogaus teisų komiteto ir čia buvių broliai ir seseris iš įvairių regionų, gerbiami svečiai. Man didelė garbė šiandien pristatyti čia buvių tautų situaciją pagal jų galimybę e, dalyvauti viešuose reikaluose Bangladešo ir Mianmaro perspektyvos e, Azijos čia buvių tautų pakto vardu. Organizacija kartu 1988 metais, tai yra regioninė čia buvių lydėjimų organizacija, pasiryžusių stiprinti jų bendradarbiavimą ir solidarumą, ginti teisės, tvarų vystimas, aplinkos apsaugą. Ši organizacija šiuo metu turi 48 organizacijas narės 14 Azijos šalių. Pasauliniu mastu čia buvių tautos sudaro 5 procentų visų gyventojų, bet 15 procentų iš pasaulio 900 milijonų labai skurdžiai gyvenančių kaimo žmonių. <clears throat> Manoma, kad jie gyvena, gyvenamos teritorijos užima apie 20 procentų viso žemės teritorijos ir toje teritorijoje 80 procentų bioįvairovės. Jie atstovauja 5000 įvairias čia abiejų kultūras ir kalba 4000 kalbų iš 7000 žemės kalbų. Dauguma jų yra Azijoje O ten gyvena du trešdaliai 370 milijonų čia buvių tautų visame pasaulyje. Dauguma Azijos šalių nepripažįsta termino čia buvių tautos, skaitant mūsų individualės ir ypač mūsų kolektyvinės teisės, kaip numatyta Junktinių tautų deklaracijoje dėl čia buvių tautų teisų. Bangladeše mus vadina e, gentimis, nesvarbiamis rasėmis panašiai Mienmare mus vadina etinėmis tautybėmis. Bangladeše ir Mienmare yra daug e, įvairių kalbų, religijų, tautinių grupių, tačiau čia buvių grupių egzistavimas, jų kultūra, kultūra nėra pripažįstama nei valstybės, nei gyventojų didžiosios dalies. Dėl, to, dėl nežinojimo ar diskriminacinės perspektyvos. Dėl šių veiksnių čia buvų tautas neįtraukiami val, į vyriausybę, į vystimos iniciatyvas, išskilus labai retais atvejais. Kaip ir kitose šalise, kur gyvena čia buvų tautos situacija, kai nusavinama žemė iš čia buvų tautų Mianmare ir Bangladeše, kelia nerimą, nerimą ir ta situacija blogėja. Čitagong kalvose Bangladeše didžiulės žemės sklypai paversti rezervuotais miškais nuo praeito amžiaus 10-mečio iki 2010 metų ir juos administruoja Bangladešo miškų departamentas. Be to daug turizmo centrų buvo įkurta kariškių be laisvo iš ankstinio informuoto čia bus bendruomenės sutikimo, be e, vadovų sutikimo ir be Čitagongo kalvų regioninės tarybos sutikimo. Tokia praktika prieštarauja esamiems įstatymams, e, kur turizmas yra e, vietos tarybų e, dalykas, o žemės valdymas ir administravimas turi būti vykdomas per tradicinės institucijas. Atimtos žemės gražinimas čia buvėms yra senas mūsų reikalavimas, nes nepaisant dabartinės vyriausybės patikinimų, savo rinkimų manifeste, kad bus imamasi specialių priemonių siekiant gražinti buvusiems šeimininkams žemę, vandenį ir senus miškus. Be to bus suformuota Žemės komisija, tokių priemonių dar nebuvo imtasi ir nes, nes, nepaskirta Žemės komisija. Tos pačiose uh, E, tame pačiame regione buvo panaudota teisėtos nusavybės aktas atimant žmonių žemę. Ir nors e, kitas įstatymas užtikrina teisę čia būtent žmonėms į žemę, nėra jokios nuostatos žemės gražinimui. Šį reikalą reikia spręsti keičiant įstatymą ir leidžiant administracinės ir politikos direktyvas. Mianmare 2008 metų konstitucijoje neminimai, neminimas čia buvo tautos, jų kolektyvinės teisės, jų paveldėta žemė. 37 konstitucijos straipsnis sako, kad Mienmaro sąjunga yra visos žemės ir gamtinių išteklių savininkė ir priima būtinus įstatymus, kad prižiūrėtų, kaip iškasami ir panaudojami gamtiniai ištekliai. Teisėto teisinio e, tos paveldėtos žemės e, sistemos pripažinimas, pripažinimo nemaibūjimas e, vietos bendruomenės paverčia aukomis, kai iš jų žemė atimama, pasinaudojant komerciniais interesais. Papratinė žemė tiesiog valdoma pagal žodinį sustarimą arba pagal principą, kad tas, kas turi mačetę, tas stiprė, tas ir turi žemę. Nuoma Taip pat e, nuomos ir maži nuomininkai nėra pakankamai apsaugoti. Įvairūs e, žemės įstatymai buvo priimti be tinkamo svarstymo. 12 metais buvo pakeista žemės panaudojimo teisės, teisinis pagrindas, ypač kalvotose vietovėse. Ir buvo sukurta žemės rinka siekiant paskatinti vidaus ir užsienio investicijas į žemę. Ta pati galima pasakyti ir apie išteklius, kurios valdo bendruomenės. Įtraukiančio augimo, tvaraus vystimas, propagavimas, ko nori ES savo partnerystėje su šiomis dviem šalimis, gali būti realizuoti, kai čia buvi žmonių teisės bus pripažintos ir bus trauktos į vystimosi procesą ir iniciatyvas. Veikianti demokratija <clears throat> gali būti sukurta tik tuo met, kai čia buvo tautos, ypač moteris, jaunimas ir neįgalus žmonės įveiks sisteminės ir struktūrinės kliūtis, su kuriamis susiduria dėl savo etniškumo, lyties ar neįgalumo. Ir šiame kontekste mes Europos parlamentui rekomenduojame paskatinti Bangladešą ir Mianmarą pripažinti čia tautų teisės, ypač dėl galimybės pasinaudoti teisingumu, dalyvauti viešuose reikaluose, kaip įrašyta Junktinių tautų deklaracijoje, gyvendinant ir pasangos partnerystės su šiomis valstybėmis. Gerbti e, teisę į e, laisvą iš ankstinį informuotą sutikimą dėl visų reikalų, kas susiję su čia buvių tautomis, teikti paramą informatumui tarp e, čia buvių tautų, politikos kuriejų, kitų suinteresuotų šalių, įskaitant e, tvaraus vystimosi tikslus, e, tautų deklaraciją ir kitus dokumentus. Pripažinti čia buvių tautų kolektyvinės teisės, ypač teisę į žemę, teritorijas, gamtinius išteklius, suformuoti atskirą žemės komisiją, kad nebūtų atimama žemė ir gražinti atimtą žemę e, lygumų e, čia buvau tautoms. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. Uh, e, labai ačiū. Taip pat turėjome, turėjo atvykti profesorius Andrioli, Brazilijos socialinius, socialinės ryties mokslininkas tačiau jis negalėjo atvykti. Visgi ponas Buchneris paskaitys pono Andrioli e, pasisakymą. Pone Buchneri, nežinau, kiek jums reikia laiko, mažiau negu 8 minutės duosime, prašom. Vielen Dank, ich werde das auf Deutsch vorlesen. Professor. Labai ačiū. Perskaitysiu vokiškai. nes profesorius yra Vokietijoje. Plėtros ministerijoje nepavyko suorganizuoti videokonferencijos, tai aš perskaitysiu jo kreipimasi. Jis kalba apie situaciją Brazilijoje po vyriausybės pasikeitimo praėjusiais metais ir jis teigia, kad pirmoji problema yra ta, kad nėra gyvendinama demokratija. Prezidentas, kuris buvo išrinktas prieš jį pradėta apkalta, ir tai buvo tam tikras manevras ir kaip viskas buvo suorganizuota, tai viskas buvo suorganizuota pažeidžiant Brazilijos konstituciją. Šitas perversmas tebe vyksta ir netrukus turėtų būti patvirtintos konstitucijos pataisos, pagal kurias uh, išlaidos skirtos visuomenės sveikatai nebebus siejamos su valstybės pajamomis. Tai reiškia, kad mokymas, švietimas skurdžiausiems visuomenės nariams labai stipriai suprastės. Ir reikia pastebėti, kad vargingiausiai gyvena būtent smulkių regionų gyventojai. Visą tai reikš, kad ir dėl pensijų reformos sumažės pensijos, taip pat sumažės atlyginimai. Ir gali būti, kad kitų metų demokratiniai rinkimai netgi neįvyks. Ir netgi yra baiminamasi, kad gali valdžią perimti um, karinė diktatūra. Ir tai labai stipriai tarsi nubrauktų viską, kiek pavyko pasiekti, kovojant su skurdu, uh, E, buvo pradėta programa kovoti su e, maisto nepritekliumi mokyklose ir į mokyklas maisto produktai būdavo gabenami iš smulkiųjų ūkininkų, iš pavienių ūkininkų, o dabar e, tie maisto produktai bus vežami ir perkami iš didžiųjų prekybininkų ir dėl to nukentės smulkieji ūkininkai. Taip pat jiems sumažės prieiga prie švietimo, prie sveikatos apsaugos. Taigi e, žmogaus teisų pripažinimas vergystės, vergoviško darbo panaikinimas, žemės ūkio reforma, žemės gražinimas tiems, iš kurių žemė buvo uh, atimta, visos šitos reformos yra sustabdytos didžiųjų žemvaldžių naudai. Dėl to yra didžiulis konfliktas tarp žemės savininkų, kurie yra paprastai baltaodžiai, ir čia buvių tautų. Ir užuot gerinus čia buvių padėti, jų žemės yra atiduodamos stambiesiems žemių savininkams. Žemė yra taip pat pardavinėjama stambiosioms farmacinėms bendrovėms. Taigi žemė atitenka užsienio investuotojams. Ir žinome, kad jau anksčiau buvo sustabdytos kai kurios socialinės programos, kurios anksčiau padėdavo čia buvėms ir gerino jų gyvenimo sąlygas. Ir dabar Brazilija, ne, Brazilija netgi buvo išbraukta iš jungtinių tautų kovos su badu plano, nes Brazilija anksčiau pati buvo ėmusis priemonių e, sumažinti maisto trūkumą, buvo dėgiamos priemonės skirtos užtikrinti maisto tiekimą vargingiausiams visuomenės grupėms. Taip pat dabar žemė yra timnėjama, aplinkos, aplinka naikinama ir tas badas grįžta. Žmogaus teisės taip pat nėra pripažįstamos žmonės jaučia grėsmę, jie yra persekiojami, kai kurie net ir žudomi. Ypač aktualus yra žemės grobimo faktas. Tie, kurie bando protestuoti, to padaryti negali, nes jų uh, laisvė laisvai reikšti nuomonę yra ribojama tiek žiniasklaidoje, tiek universitetuose, taigi žodžio laisvė nėra užtikrinama, pasirašo profesorius Antonio Andrioli. Labai ačiū. Dabar pradėsime e, diskusiją. Kole, kolegos nori pasakyti ir pirmas socialistų vardu kolegasys. Dėkuoju. Pirmiausiai noriu pasidžiaugti šią iniciatyvą, kuri yra tikrai puiki. Aš rengiu pranešimą Europos parlamente apie čia e, buvų padėti įvairiose pasaulio dalyse. E, kad nagrinėjame šį klausimą čia, rodo, jog parlamentas suvokia problemas kad nori apie jas kalbėti ir išsakyti savo poziciją. Taip pat daryti įtaką, galvojant apie tai, kaip padėk, padėti e, čia buvams autoktoniams gyventojams visose, visame pasaulyje. Man atrodo, kad dvi ar trys problemos yra svarbiausios, nors ir vis, visos yra uh, aktualios. Uh, čia buvų teisių kolektyvinių ir asmeninių pripažinimas, pavyzdžiui. Daug kur e, tiem žmonėms nesuteikiamos piliečių teisės ir visos pasiekmes. Antras dalykas, kuris buvo visai teisingai pastebėtas, yra e, galimybė naudotis teisingumo sistema. Pone Čiavės apie tai kalbėjo. Kalbėjo apie kultūrinės priežastis, apie epistemiologiją kalbam apie tai, kad teisinė sistema nėra palanki e, vietos gyventojams. Ir kad e, dažnai primetama jiems vakarietiška teisės tvarka. Šiaip jos pagrindas yra apginti pagrindiniams teisėms, bet žinome, kad labai dažnai e, kai kurie aspektai labai svarbus skiriasi ir kaip užtikrinti istorinių gyventojų teisės, taikant tą teisę sistemą, išsaugoti jų kultūrą. Yra skirtingos situacijos ir kartais Žinome, kad partierchalinis modelis yra palaikomas kitose pasaulio šalyse jo nebeliko. Taigi tiek norėjau pasakyti šiame kontekste. Labai ačiū. Dabar ponia Lochbiller, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Labai ačiū Jums už pasisakymus. Manau, kad iš Jūsų pateiktų pavyzdžių ir keliamų problemų uh, matyti, e, kas yra svarbiausia ir mes, galvodami apie atskiras šalis temas, atsižvelgsime jūsų išsakytas mintis. Taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip į išorės veiksmų tarnybos veiksmų planą įpinti tai, ką jūs e, išsakėte ir dėkoju jums už jūsų pasakymus. Labai norėčiau padėkoti Lultai Čiavės už tai, kad ji kalbėjo apie e, tai, kad naudojama seksualinė prievarta prieš istorinius gyventojus. Minėsime tarptautinę e, kovos su smurtu prieš moteris dieną, artimiausiamis dienomis ir tikrai prisiminsime, kad jūsų atstovės e, kenčia, labai daug nukenčia. Taip pat norėčiau paminėti Braziliją, Čilę, Ir buvo pasakyta, kad viena iš tos šalių vyra, buvo tik tai vienas parlamento narys, kuris priklausė istoriniams gyventojams. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs žinote, kiek vietos istorinių gyventojų yra regioniuose parlamentuose ar nacionaliniuose parlamentuose. Jeigu e, žinote, tai galbūt galėtumėte e, pasakyti, ar tai yra simbolinis toks e, ženklas, ar tie žmonės iš tikrųjų gali daryti kokios nors įtakos priimant įstatymus ar sprendimus kitus. E, taip pat e, buvo minima neatstovaujamų tautų organizacija. Norėjau paklausti, ar jūs, pavyzdžiui, neapmokote e, žmonių, istorinių gyventojų, kad jie galėtų tapti savo bendruomenių lyderiais. Dėkoju. Dar vienas kolega nori pasakyti. Tai yra EKR atstovas ponas Bašyr. Labai ačiū pirmininkė, ačiū, kad leidote man kreiptis į kolegas. Labai džiaugiuosi šią iniciatyvą, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš praeitą savaitę kalbėjau per vienos minutės pasisakymus ir parlamentas sureagavo į mano prašymą surenkti neįrinės diskusijas apie uh, Rohinijų padėtį Birmoje. 12 gruodžio kaip tik vyks toks klausimas ir prieš tai gruodžio 5 dieną e, turiu Jums pranešti gerą žinę, kad Alex Crawford, puikus žurnalistas, kuris e, iš Sky News e, nuvyko pasižiūrėti, kas ten vyko į, į Birmą ir jis bus parlamente, tiksliau ji ir ji, e, tai yra žurnalistė, ir ji trumpai pristatys savo filmą ir bus galima pateikti jai klausimų. Taip pat Jungtinių tautų, Britanijos vyriausybės, Mienmaro vyriausybės atstovai dalyvaus ir Bangladešo vyriausybės atstovai. Aš norėjau e, kolegas informuoti apie tai. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad informavote apie būsimą renginį. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Celeriui, EPP vardu jis kalbės. Labai ačiū, Kristijanai. Mes galvojame apie ekonominės teisės, jų tvirtinimą istoriniams gyventojams, atiminėjimą žemę iš jų. Ir e, taip pat daug yra šiame kontekste anonimiškumo. Norėtume žinoti pavadinimus įmonių, e, kurios yra į tai įsivėlusios. Taip pat neturėtume pamiršti dar vieno aspekto, kuris aktualus daugeliu istorinių gyventojų, tai yra jų uh, kultūrinė tapatybė turėtų būti išsaugota. Kiekvieną savaitę e, senoji kalba, kasdien e, viena sena kalba išnyksta. Ir e, taip vyksta visą šimtmetį, bet išnykus vienai kalbai dinksta kultūra kažkokios tautos, istorinė patirtis. Dabar remiame pranešimą apie čia buvių padėtį ir be ekonominių aspektų, politinių dalykų reikėtų kalbėti ir apie kultūrinį aspektą. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti e, išorės veiksmų tarnybos ir komisijos atstovus trumpai pasisakyti. Išorės veiksmų tarnyboje atstovauja Pone Tovegant, ji dirba žmogaus teisų srityje. Jūs esate salėje, prašom, žodis jums. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Ačiū už šį įdomų e, renginį. Norėčiau trumpai jums pasakyti, kad taryba gegužės 15 šiais metais patvirtino savo išvadas. Jose ES e, parama išsakoma e, istoriniams gyventojams, jų teisėms e, ir išsakoma parama indultų deklaracijai dėl E, istorinių gyventojų teisių. Taip pat e, remiami visi istoriniai, e, visi politiniai procesai, mechanizmai jungtinių tautų sistemoje įgyvendinami ir akcentuojami du aspektai - kova su diskriminacija ir neligybė, nuo kurių kenčia tie žmonės. Taip pat e, raginama kovoti su smurtu prieš tuos gyventojus ir prieš prievartą e, žmogaus teisų gynėjų atžvilgių. Tarybos išvadose taip pat kalbama apie e, iš ankstinio sutikimo, e, iš ankstinio sutikimo principas akcentuojamas ir raginama bendradarbiauti su visuomenės gyventojais visais lygmenimis bendradarbiavimo. Ačiū. Iš komisijos turime du - Eliza Moreti ir Ana Volbe iš DEFCO generalinio direktorato. Gerbiami nariai, svečiai, ačiū Jums už šią diskusiją. Mes esame pasirengę dirbti su Europos parlamentu šiais klausimais ir bendrai apie juos galvoti. Turiu pasakyti, kad čia buvų tautų teisės yra vienas iš prioritetų pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę čia vis daugiau aš sakiau, kad pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę čia buvų tautų Teisės yra vienas mūsų prioritetų. Mes remiame kelis aktyvitus, aktyvistus čia buvau lyderius. Taip pat turime vieną sritį, kurioje daug dėmesio skiriame, tai yra žemės atimimas, bet yra ir kitų priemonių BCI ir ADF, e kurie gyventami pagal požiūrį pagristą teisėmis kaip sakė kolegos ką tik, pagal šį požiūrį propaguojamas iš ankstinis e, sutikimas, kai kalbama apie čia buvių veiksmus tradicinėse gyvenimuose teritorijose. Taip pat noriu dar pasakyti, kad komisija pagal tvaraus vystimosi tikslus ir 30 metų darbo atvarkę remia unikalią priemonę, tai yra čia buvių navigatorius. Jeigu norėtumėte papildomos informacijos, mes busime pasirengę informaciją pateikti jums. Bet šis navigatorius iš tiesų yra priemonė, kuri leidžia čia buvių bendruomenės e, pasiekti teisingumą lengviau, taip pat pagal žmogaus teisų priemonę remiame čia tautų techninį sekretariatą, kuris atstovauja juos jungtinių tautų organizacijose, o nacionalinių lygmenių, remiantis žmogaus teisų priemonę, mes remiame projektą skirtą parengti čia tautas, ginti savo tautas svarbiose susirinkimuose, kurie E, susijęs su jų teisėmis. Dėl prieigos prie teisingumo norėčiau perduoti žodį kolegiai Moretai. Ji dirba teminės paramos e, srityje ir ji pateiks dvišalio bendradavimo priemonės Milmare ir Bangladeše situaciją. Ačiū trumpai, prašom. Taip, ačiū už šią iniciatyvą, už galimybę pristatyti šios du svarbius priemonės dėl teisingumo Mienmare. Mes vykdome programą, kuri kainuoja 20 milijonų, siekiant pagerinti prieigą prie teisingumo skurdžiausiams, pažeidžiamiausiams žmonėms šalyje. Tiek E, gerinant jų galimybę pasiekti formalų ir neformalų teisingumą. Ši programa pagrįsta vienu ankstesniu projektu, pagal kurį buvo įkurti du teisingumo centrai. E, e, jie dabar veikia šie centrai, projektai gyvenimo Britų taryba, o dabar Dabar mes remiamės tuo Britų tarybos projektu, teikiama teisinė parama, atsovavimas teismuose, taip pat teisinės, teisininkų pagalba žmonėms, kurie priklauso visoms Mianmaro etinėms grupopėms. Turime duomenų, negreguotų duomenų pagal etniškumą ir galiu pateikti trumpos informacijos apie rezultatus. Pavyzdžiui, teisingumo centrai suteikė teisinį atstovavimą praėjusiais metais daugiau kaip 1200 žmonių ir tūkstanč, virš tūkstančio karto buvo teikiama teisinė pagalba. Taip pat buvo remiamas e, švietimas, sprendžiant e, ginčius, konfliktus, e, tarpininkamo pagalba. Sutikėjome mokymus vietos kaimo administracijos atstovams, Daugiausia čia kalbame apie baudžiamasis bylą, bet taip pat ir apie civilinės bylas, kuriuose dirba ir tie teisingumos centrai. Taip pat čia kartu buvo dirbama su NVO, teikiant teisinę pagalbą, siekiant pagerinti teisinės žinias tarp skurdžiai gyvenančių žmonių. Bangladeše pradėjome dirbti dar 2009 metais Turime keturių etapų projektą skirtą kaimų teismams. Jis buvo gyvendintas 2009-2015 metais. Skirta suma buvo 10 milijonų eurų. Iš esmės mes remiame kaimų teismus. Tai yra beveik formalūs, beveik oficialūs ginčių sprendimo mechanizmai. Tai, tai yra teismai, įsteigiami laikinai, jo sudaro penkių žmonių žiūri. Vienas yra pirmininkas, kiti yra skiriami kaimo žmonių. Vienas iš tų žiūri narių turi būti moteris nuo 2013 metų, būtent ES dėka, kuri e, siekia pakeisti teisinį pagrindą. Ypač kai kalbam apie bylas susijęs su moteriamis ar vaikais, bent vienas žiūri narių turi būti moteris. Iš esmės, teismai priima sprendimus labai greitai, nebrangiai ir prieinamai žmonėms. Baudžiamosios ir civilinėse bylose. Dabar turime naują projektą, kuris prasidėjo 16 metais. Čia ES planuoja išplėsti šį projektą Čitagon kalvas ir mes dirbame panaudodami tradicinį konfliktų sprendimo me mechanizmą. Ačiū labai, dabar žodį suteiksiu mūsų svečiams. Priešinga tvarka, taigi pradėsime nuo, nuo ponios Maitin Jumon. Um, thank you very much. Labai ačiū už puikias jūsų reakcijas ir paramos pareiškimus šiavų tautams per įvairias paminėtas programas. Labai ačiū. Tai tikrai mums, mus padrasna, mums jūsų paramos labai reikia. Aš kalbu vien tik tai Azijos vardu, žinoma. Tai mums labai svarbu. Taip pat kai buvo kalbama apie čia buvų sutikimą, taigi netgi rengiant šias programas būtų labai gerai, jeigu būtų konsultuojamasi paklausant vietos žmonių idėjų ar pasiūlymų. Mes žinome, kad yra daug iššūkių rengiant tokias programas, ypač kai teik, tenka dirbti su valstybių ir vyriausybių departamentais, tačiau čia buvėms būtų labai didelė parama, jeigu jūs įtrauktume ir juos nacionalinio lygmenių planuojant ir kuriant, ne tik įgyvendinant, bet nuo programų kūrimo pradžios. Ir taip pat nustatant prioritetus, tai tikrai būtų naudinga ir e, padėtų mums pasiekti ir teisingumą, ir apsaugoti, ir ginti mūsų teisės. Kadangi turime nedaug laiko, norėčiau atsakyti į kelis iškelti dar kelias problemas, ypač Azija. Militarizavimas čia buvų teritorijos yra viena didžiausių problemų, su kuriamis mes susidurėme. Daugelis čia buvų gyvenamų teritorijų Azijoje e, susiduria su tokiu žmogaus teisų pažeidimu dėl tų teritorijų militarizavimo ir dėl tradicinio gyvenimo būdo kriminalizavimo. pavyzdžiui, rotacinė žemdirbystė, žemės dirbimo mm, perkelimas, kas prisėda prie klimato atšilimo. Tokie tradiciniai gyvenimo būdai svarbus ne tiek žmonėms e, kaip šaltinis pragyventi, bet yra tvarus išteklių valdymo būdas, kuris leidžia išlaikyti balansą tarp žmonių ir motinos gamtos. Taigi, norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Taip pat mes susidurime su didelėmis problemomis, kuomet yra kriminalizuojami aplinkos saugos aktyvistai. Tai yra susijęs su galimybė gauti, siekti teisingumo ir čia aš tikrai norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ačiū Jums už nuotinę paramą ir lauksime jos ir ateityje taip pat. Ačiū. Uh, thanks a lot. Labai ačiū. Toliau ponia Čavės. Bien, muchas gracias. He escuchado también. Labai ačiū. Išklausiau jūsų paramą ir uh, ją išsakysiu uh, mūsų žmonėms. Iš tikrųjų, reikia mums toliau veikti, e, toms tautoms e, reikia veikti, reikia siekti geresnės prieigos prie teisingumo. Teisingumo sistemą galima suprasti, bet ir reikia, kad būtų gili pripažįstama, kad mūsų bendruomenės egzistuoja ir taip pat, kad būtų pripažinta, jog mes reikalaujame, jog būtų istoriniai dalykai, kai kurie paaiškinti, taip pat istorinė atmintis yra labai aiški. Tai yra skirtingi teisiniai modeliai, veikia skirtingos teisinės sistemos, kurios egzistuoja šalyse ir mes pereiname prie teisinio pluralizmo. Šalyse yra daugybė teisingumo sistemų. Aš nenoriu, kad mane kas nors nu, uh, žudytų ir žmogus e, įvykdė žmogžudystę išsisuktų nuo teisingumo. Taip gali vykti mano šalyje dėje ir mes prašome, kad būtų užtikrintas teisingumas. Dar vienas dalykas, ko mes norime. Mes e, e norime pasižiūrėti, kaip Europos parlamentas ir Europos sąjunga galėtų dirbti su mumis. Manau, kad būtų galima dėti daugiau pastangų, pirmiausia, pripažįstant tai, kas vyksta ir tuos žmogaus teisų pažeidinėjimus ar nusikaltimus ne tik mūsų šalyse, bet e, reikia pripažinti, kad daugia nacionalinės bendrovės atkeliauja iš Europos, iš kitų kontinentų ir jos pažeidinėja mūsų teisės. Aš raginu ES, ES parlamentą e, imtis tam tikrų veiksmų. Labai svarbu, kad ES su jungtiniu tautu su jungtinėmis tautomis e, dirbtų bendrai ir siektų apsaugoti čia buvių teisės. Reikia taip pat toliau įgyvendinti labai rimtus, plačius pradėtus projektus. Reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai e, skiriama lėšų Aš gimiau tam, kad gyvenčiau, kad e, gyvenčiau su savo tauta. Mes turime teisę gyventi, gyventi oriai. Tai yra mūsų kelias ir aš nenoriu, kad mane nužudytų. Tačiau tuose teritorijose vykdomi tam tikri veiksmai ir e, už juos nėra baudžiama. Mes e, matome, kas vyksta, taip atsitiko mano daugeliu žmonių ir daugelis žmonių yra e, tildomi už tai, užtildomi dėl to, ką jie daro. Ačiū Jums, aš pati esu persekėjama už tai, kad ginu savo žmonių žemę, vandenį ir teisės. Galimybė naudotis teisingumo sistema reiškia, kad mes galėsime e, eiti tuo keliu, kurį aš vadinu teisiniu pluralizmu. Labai ačiū, ačiū už e, pluralizmo remimą, už e, žmogiškumo skatimą ir mes čia apvai norime e, prieimo prie teisingumo. Madame, merci pour ces applaudissements, mais je vais donner aussi la parole à... Labai ačiū, dabar žodis ponui Borges. Like... Dėkoju. Aš noriu atsakyti į klausimą. Deja, neturiu dabar duomenų apie tai, kiek yra čia buvių, kurie yra parlamento nariai, bet jūs klausėte apie tai, ką mes darome čia buvių naudai. Na ir vienas iš pavyzdžių yra būtent čia šioje salėje. Suorganizavome misiją. Yra du vadai E, iš Nikaragvos, taip pat du Brazilijos parlamento nariai, kurie gina čia buvių teisės. Mes juos atvežėme čia į Europą, į Europos parlamentą susitikti su jumis, su Europos parlamento nariais, kad informuotume jūs apie tai, kokia yra situacija, nors jūs ir patys turbūt tai žinote. Taigi mes bandome e, užpildyti tą spragą, e, organizuodami įvairias misijas. Žinau, kad laikas baigėsi, bet labai trumpai dar Yra bent kelios rekomendacijos ir viena galėtų būti labai simbolinė. Svarbu yra rodyti pavyzdį. Taigi, kai ES bando mėgsti ryšius su kitomis šalimis ir prašo jų uh, įgyvendinti 169 e, konvenciją, reikia nepamiršti, kad daug valstybių yra neratifikavusios tos deklaracijos, todėl geras pavyzdys būtų pasirašyti TDO deklaraciją 169, nes ji yra skirta ginti čia buvių teisėms. Ir dar kartą dėkoju už tai, kad surengėte šią konferenciją ir dėkoju e, kolegoms. Labai ačiū. Prieš baigiant posėdį norėčiau padėkoti ir vertėjams, kurie e, papildomai padirbėjo 10 minučių. Ačiū dar kartą. Rytoj e, tęsime posėdį 9 val. ryte. Ačiū.